protokolas galios, kai reglamentas galios visai ES, visiems sektoriams ir vienodai. Ačiū, Sandrin. Pabaigsime diskusijas dėl šio darbo tvarkės klausimo. Rytoj bus balsuojama vidudienį. Kitas darbo tvarkės klausimas, tai klausimas, į kurį atsakoma e, žodžiu dėl e, ES vidaus saugumo e, strategijos. Klausimą pateikė Piliečių laisvės teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Žodis komisijos nariui. Atsiprašau, kai e, pirmiausia kalbės e, klausimo autorius Juan Fernando Lopes Aguilar. Jis kalbės apie vidaus saugumo strategiją patvirtintą 2010 e, metai, e, metais ir Tai yra esminė Stokholmo programos e, dalis. E, strategijoje plėtojama laisvės teisingumo saugumo sritis, tai yra susiję su e, didžiausiom grėsmėm mūsų vidaus saugumui, kur ES gali ir turi suteikti pridėtinės vertos, tai yra susiję su tarptautiniais nusi, nusikalstamais tinklais Taip pat e, e, kelio iškirtimų teroristiniam išvaliam, e, sienos saugumo, su sienos saugumo stiprinimu susiję, taip pat kalbama apie didesnę svarumą gaivaliniam nelaimėm. Žinoma, dabar randasi naujų grėsmių, tai reikalauja kitokio politinio atsako. Libė e, komitetas šio klausimu bendrauja su Europolu. Sierhofas yra e, atsakingas už saugumą Europos Sąjungoje. Vyksta e, diskusijos dėl naujausių poslinkių nusikalstamos rytie kalbėjome su panu Vainrautu iš Europolo dėl grėsmių vertinimo ataskaitos ir tai buvo pagrindas tarybai apsispręsti dėl to, kokie turėtų būti ES prioritetai e, per e, artimiausias metus kovojant su organizuotu nusikalstumumu. Libė komitetas šio klausimu pateikė konkrečių rekomendacijų. Tai yra susijęs su pinigų plovimu, priekyba ginklais, kad tai turi būti strateginiai prioritetai ES. Ir su ponu Kerkovu kalbėjome apie naują ataskaitą e, dėl e, tendencijų. Išriškėjo tendencija, kuri vadinama e, vienišais e, vilkais. Visą tai yra rezoliucijos projekto tekste. Kartu dirbome ir su laikinuoju nusikalstamumo komitetu pastaraisiais mėnesiais. Susitelkėme e, ties organizuoto nusikalstamumo, pinigų plovimo ir kovos su terorizmu klausimais. E, komisija, žinoma, turi siekti periodiškai vertinti pažangą. Europos parlamentas turi kritiškai stebėti šį vertinimo procesą. Tai e, padarėme pernai. E, ponas Borselino tuo metu parengė pranešimą, dabar tai darome vėl, tai pranešimas skirtas įgyvendinimui Čia kalbama apie prekybą žmonėmis, neapykantos, kalbame apie neapykantos nusikaltimus, kitus nusikaltimus. Pranešime yra akcentuojama, kad nusikostamumas išlieka vidinė grėsmė ne tik tai saugumui, bet ir ES ekonomikai. Ir reikalaujama imtis konkrečių priemonių. E, konkrečiai e, kalba eina e, apie ketvirtą kovos su pinigų plovimu direktyvą, kalbama taip pat apie kovą su kibernetiniu stikalstumumu. E, tai Libė komitetas norėtų, kad komisija būtų aktyvesnė, aktyvesnė kovojant su nusikalstamumu, e, konkrečiom nusikaltimų formom, kaip pavyzdžiui e, kontrabanda, reikia stipriau saugoti mūsų, geriau saugoti mūsų sienas, ypač pažeidžiamas sienas. Žinoma, čia labai svarbus teisėjų darbas, labai uh, uh, svarbi ir teisų apsauga tų, kurie patenka į teismą. Uh, tačiau uh, priemus Lisabonos uh, sutartį Europos parlamentas uh, uh, atlieka aktyvesnį vaidmenį negu anksčiau. Ir kaip tik tai todėl, kai Europos komisija reng, rengs 14 metų strategiją, uh, E, norėtumėm, kad vyktų dialogas su Europos parlamento komitetu. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad kalbant apie vidaus saugumo e, strategiją, Tai siejasi ir su nacionaliniam kompetencijom. Tada svarbu dirbti su nacionaliniais e, e, parlamentais. Tai daroma kas šis mėnesius. Ir Libė komitetas norėtų e, pakartoti, kad tai turėtų būti šešių mėnesių ciklas bendradarbiavimo su nacionaliniais parlamentais. Ir tai turėtų apimti ir metinę ataskaitą dėl vidaus saugumo strategijos įgyvendinimo. Dėkui. Žodis, žodis komisarui Andors. Prašome. Atsakykite į Europos parlamento klausimą. Gerbiami kolegos, kalbant apie Europos vidaus saugumo strategiją, tai jį tik iš dalies įgyvendina e, Stoholmo programą, tai yra apsaugo piliečius. Svarbu pastebėti, kad e, pradėjus įgyvendinti, tiksliau pabaigus įgyvendinti Stoholmo programą, turėsime e, atsižvelgti į naują institucinį kontekstą, kurį suformavo Lisabonos sutartis. Kitaip tariant, reikės atsižvelgti į Europos parlamento vaidmenį. Šiuo metu mes galvojame, kokia galėtų būti, koks galėtų būti mūsų pasiūlymas e, tam laikotarpiu, kai baigsis e, Stokholmo programos e, įgyvendinimas. Mes ketiname paskelbti komunikatą e, šio klausimo. Kartu bus paskelbtas komunikatas ir dėl mūsų prioritetų teisingumo srityje. Komisija atsižvelgė į Europos parlamento rezoliuciją, kuri buvo paskelbta 2012 m. gegužės 22 d. dėl ES vidaus saugumo strategijos mes taip pat atsižvelgsime į tai, ką Jūs pasakėte, rengdami ir trečiąją įgyvendinimo ataskaitą. Kaip sakiau, ketiname pateikti mūsų pasiūlymą 2014 e, metais. E, tai tiksliau, pateiksime ataskaitą, kaip buvo iki šiol įgyvendinama Europos saugumo, vidaus saugumo strategija. Taip pat bus įvardintos e, konkrečios sritis, kur kuriuose reikia imtis papildomų veiksmų. Dėkoju komisarui. Toliau frakcijų vardu suteiksime žodį ponui Skūrija, EPP frakcija. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti komisarui taip pat ir mūsų pranešėjui ir Libe komiteto pirmininkui Lopes Aguilar užkeltą klausimą. Mes stengiamės pagerinti e, dokumentą, kurį parengė Europos parlamentas dėl e, tam tikrų dalykų. Visų pirma, reikėtų e, pagerinti tų gamtinių pavojų e, rizikos galimybę. ES turėtų būti e, pasirengusi, nedelsiant suteikti paramą, pavyzdžiui, potvinių ar žemės e, drebėjimų atveju. Ir e, kaip, pavyzdžiui, kai kurios šalis e, nukentėjo nuo e, gaivalinių nelaimių, mes kol kas kaip ES nebuvome pasirengę greitai reaguoti. Taip pat mes sakome, kad reikia geriau administruoti išorės. E, ES sienos. E, turime geriau administruoti emigrantų srautus, kad e, tas didžiulis kiekis e, emigrantų, kurie atvyksta į ES, neturėtų kažkokių neigiamų pasiekmių mūsų pačių piliečiams. Nes, pavyzdžiui, matome, kokios problemos kyla, kai vieną ar kitą šalį užplūsta nelegalus emigrantai sukeliantis e, nesaugumo jausmą vietos piliečiams. Trečias dalykas. Taip pat reikėtų kovoti su smurtu prieš moteris ir vaikus. E, turime pripažinti, kad tokių smurto atvejų yra per daug ir dėl tos priežasties mes manome, kad e, šiam klausimui daugiau reikėtų dėmesio skirti vidaus saugumo strategijoje, kaip ir pavyzdžiui kovai su pedofiliją. Laikomės nuomonės, kad ES turėtų turėti tokią įsame vidaus saugumo strategiją, kuri užtikrintų e, saugumą mūsų piliečių ES viduje. Ačiū. Dabar socialistų frakcijos vardu kalbės Vaiden e, Holzer. Ačiū pirmininkė. Daugumai ES piliečių ES yra ne vien tik tai ekonominė ar kažkokia vidaus rinka, jiems svarbus ir saugumas. Labai svarbu, kad ES ES lygmenio būtų patvirtintos priemonės e, saugumo e, teisių ir lygybės srityje. Taigi bendrijos dimensijos šiuo atžvilgiu nereikėtų e, pamiršti. Ir šioje srityje lygiaverčiais partneriais turėtų būti taryba ir Europos parlamentas. Kalbant apie e, vidaus saugumo strategiją, dažniausiai skiriami penki e, punktai. Tačiau būtų puikiau, jeigu tos prioritetinės rytis labiau dėrėtų su piliečių poreikiais. E, žmonės nori didesnio saugumo, tačiau tuo pat metu nenori prarasti ir savo laisvių. Taigi E, labai svarbu, kad būtų užtikrintos žmonių pagrindinės teisės. Tai yra labai svarbu Europos parlamentui. Taigi labai svarbu, kad būtų numatytas e, įvairių agentūrų veikiančių e, šioje srityje demokratinės priežiūros procesas. Toliau mes į visą šį procesą galėtumėm įtraukti ir nacionalinius parlamentus. Nes e, jie, pavyzdžiui, turi daugiau informacijos apie e, vietos lygmenių atliekamus e, duomenų apdorojimus ir taip toliau. Ačiū, Josefai. Nematau pono Albrechto salėje bet gal jis ne savo įprastoje vietoje, jis turėjo kalbėti žaliųjų vardu. Ne, vis tik jo nėra. Galėsime suteikti jam žodį vėliau, jeigu jis dar ateis, o dabar suteiksiu žodį pono Kirkopui atsar vardu. Ačiū pirmininkė, komisarė. Aš remiu minti, kad reikia parengti strategiją, įvertinti labai rimtus iššūkius, su kuriais ES susiduria, užtikrindama saugumą prie savo sienų bei savo piliečių saugumą ir atitinkamai gyvendama ES veiksmų šioje srityje. Aš tą rezoliuciją remiu, aš Europolo darbą seniai remiu, aš pasisakau už tai, kad reikia tvirto bendarbiavimo ir keitimosi informaciją kovojant su nusikalstamumu per sienas ES Tačiau pernelyg dažnai prioritetai šioje srityje nėr, pas, neparemti yra tikrai tiksliais, efektyviais sprendimais, e, pasiūlymais ir kai eina kalba apie individų teises, Aš labai tikiuosi, kad mes peržiūrėsime visus pakeitimus konstruktyviau ir, na ir galiausiai aš sveikinu pono Lopes Aguilar, mūsų pranešėjo pastangas, iš tikrųjų jis geras virukas, vis tik tai galutinis rezultatas neužtikrins nuoseklios strategijos ir naudingumo šių e, rezoliucijos atsižvelgiant į tai, kokie yra Europos parlamento prioritetai šioje srityje. Ačiū ponai Kirkopui. Ir paskutinis frakcijų vardu pasisakys paskutinė. Kornelija Ernst yra e, paskutinė kalbėtoja frakcijų vardu, kūja vardu kalbės. Ačiū pirmininkė. Labai svarbu, kad ES ir valstybės narės turėtų reikiamas priemonės vidaus saugumo uh, srityje, todėl remiame pranešėjo mintis, tačiau kas yra labai svarbu, yra tai, kad būtų subalansuotos laisvės ir saugumas piliečių ir tai turi būti aiškiai apibriešta, o aš iš komisijos tik tai girdžiu uh, žodžius ir nieko daugiau. Mes norime kad valstybė dirbtų piliečio, net virkščiai. Tokia yra strategijos e, paskirtis, galvojant apie tolesnį strategijos įgyvendinimą. Išanalizavau visus faktus susijusius su nacionalinės saugumo agentūros visų tuo skandalu ir tuo, kad mm, mūsų piliečiai buvo stebimi kasdienėje veikloje. Tai ką komisija daro, kad apgintų mūsų piliečių pagrindinės teises ir laisvės, kad būtų iš tikrųjų e, vidaus saugumo strategijos šie elementai gyvendinami. Mes matome, kad iš tikrųjų skandalingai yra pažeidinėjamas piliečių teisės ir panašu, kad yra pamažintas tas barjeras, ta kartelė ir iš tikrųjų tikrųjų šnip, masinis šnipinėjimas nestiprina mūsų saugumo priešingai, e, kitaip reikia kovoti su tais dalykais. Ačiū poniai Ernst, dabar kalbėtojai kalbantis savo vardu. Su pirma, ponas Dies Demera. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, Pana Lopes Aguilar, klausimas yra labai aktualus ir teisingas. Aš norėčiau um, atkreipti komisijos dėmesį į kai kuriuos elementus, galvojant apie mūsų vidaus saugumo strategijos gyvenimą ateityje. Aš ypač akcentuočiau Europos agentūrų vaidmenį gyvenant šios ryties tikslus, ypač kalbėčiau apie Europolą. Kovo 27 dieną komisija pateikė teisėkurnį pasiūlymą, dėl kurio aš rengiu pranešimą. Ir buvo pateiktos ir mm, praktiškai visų parlamento frakcijų pozicijos šio klausimu. Nekartos buvo išsakytos. valstybės narės tarybos posėdžiuose išdėsto savo pozicijas. Taigi aš pasisakyčiau, dar kartą pasisakyčiau um, prieš Europolo uh, sujungimą. su, kita, su kitomis ES agentūromis su Europos policijos koledžu. Iš tikrųjų, tai turi būti atskiros institucijos, jų prioritetai yra atskiri kaip, ir kaip tarybos patvirtina birželį. Aš noriu pabrėžti tai, kad Ispanijos vaidumuo yra labai svarbu šioje srityje. Mes dalyvausime gyvenant dvi šios ryties politikos priemonės ir Ypač paminėčiau pavyzdžiui, heroino ir kokaino kontrabandą. Terorizmą taip pat reiktų nepamiršti apie tai, jis vis dar egzistuoja ir toliau vyksta radikalizacija kai kuriuose, tarp kai kurių visuomenės grupė ar piliečių. Be to reikia nepamiršti kibernetinių nusikaltimų E, Europolui turi būti suteiktas pakankamas finansavimas, kad jis galėtų vykdyti savo visas funkcijas. Ačiū, Augustinai. Rodis ponui Papanikolau dviem minutėm. Ačiū, pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti komiteto pirmininkui, ponui Lopes Aguilar, už šiandieninę iniciatyvą surenkti šias svarbės diskusijas. Stokholmo programos klausimas yra e, toks. Daugelį metų tai buvo sėkmingai panaudojama. Kalbant apie vidaus saugumą, visi sutiksite, kad pažangos pasiekta. Tačiau e, turbūt kila klausimas, ar mes galime pasiekti Stokholmo programos tikslų. Ir turbūt e, atsakymas bus ne. Uh, E, komisijos narys minėjo programą. Na, iš tiesų mums nepavyko pasiekti tokio solidarumo ligmens, kaip numatyta sutartyje ir saugumo programoje. Pagal e, įvairius ramšius, e, ypač uh, E, vidaus saugumo ramsti. Prieš pradedant diskusijas šias kalbėjome apie e, padėtį Egipte Sirijoje šioje plenarinėje sesijoje ir vienas klausimas ten paminėtas e, buvo, kaip pabėgėliai prieglapšio prašytai pasiekė Europos Sąjungą. Ir jei norime, kad būtų vidaus saugumas, turime užtikrinti mūsų sienų apsaugą. Žinoma, lauksime E, naujo pasiūlymo, dėl kurio bus balsuojama, tai yra pasiūlymas dėl Eurosiūro. Turi būti teisingai pasidalėma e, našta, reikia tikro solidarumo bendradarbiaujant valstybėm narėm šio klausimu. Ar, ar tai yra, dėja atsakymas e, yra ne. Kai kurioms valstybėms e, narėm tenka didesnė e, našta, kalbant apie saugumą, ir tai lemia didesnė ksenofobiją, e, daugiau rasizmo kai kuriuose valstybėse, tai patiriame kasdien, diena iš dienos tai blokėja ir tai siejasi, aišku, ir su ekstremizmu. Tai reiškia, kad mūsų pačių vidaus saugumas nėra tokio ligmens, kokio reikėtų. Žinoma, E, dar daug reikia padaryti, daug kas ir pasiekta yra, tačiau ateityje laukia dideli iššūkiai ir lauksime komisijos pasiūlymų dėl e, konkrečių žingsnių, kurių reikėtų imtis, e, kad pasiektumėm didesnio vidaus saugumo. Dėkoju. Ponas Jakolinį. Dvi, dvi minutės. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Lisabonos e, sutartimi Europos e, parlamentui buvo suteikti nauji įgaliojimai, e, kurie liečia ir vidaus saugumo strategiją. Aguilar pateiktas pasiūlymas gali būti tik tai, tik tai paremtas, nes ten yra nustatyti prioritetai vidaus saugumo strategijai. Strategija turi įgyvendinama būti ES lygmenių kartu su valstybėmis narėmis. Kalbant apie kibernetinius nusikaltimus, jie yra labai e, svarbus. Visai neseniai buvo įsteigta tam tikra agentūra, kuri skirta paremti Europol ir kitų agentūrų veiklą. Būtent ji rūpinsis e, privatumu ir E, kibernetiniais e, nusikaltimais, kurie yra vykdomi prieš viešasias e, struktūras, skaitant ambasadas, konsulatus ir taip toliau. Taip pat reikia efektyviau kovoti su terorizmu, su mafija, su organizuotu nusikalstamumu. Reikalingas geresnis bendradarbiavimas tarp teismų, tarp policijos struktūrų, reikalingas geresnis pasitikėjimas tarp valstybių narių, taip pat ir bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis. E, būtina keistis informaciją, tačiau tuo pat metu e, saugant žmog, žmonių teisės. E, aš, pavyzdžiui, savo komitete parengiau pranešimą dėl, pinig, kova, dėl kovos su pinigų plovimu. Ten įvardinti veiksmai galėtų, jeigu bus įgyvendinti, duoti labai efektyvių rezultatų. Da, aš manau, kad, na, iš tiesų. Uh, pietų šalis susidarė su e, didžiulė e, imigrantų e, problema. Be to, tos šalis taip pat susidarė su, ir, ir su pabėgėlių e, problema. E, Pavyzdžiui, atsiradus e, Sirijos, e, Egipto e, konfliktui į Europos pietų šalis pradėjo plūsti pabėgėliai. Ir manau, kad ES turėtų parodyti solidarumą su tokiamis šalimis, paskirstant pabėgėlių srautus po įvairias ES šalis. Taigi bent jau to laukia daugelio šalių piliečiai. Dėkoju. Ačiū ponui Jekolino. Paskutinis kalbėtojas yra Jimenės Beserilla. Prašome. Dėkoju pirmininkė. Prieš 12 metų mus šokiravo pats didžiausias teroristinės išpolis žmonijos istorijoje. E, jis buvo įvykdytas Junktinėse Amerikos valstijose ir aš norėčiau prisiminti visas nuo terorizmo, visus nuo terorizmo nukentėjusius žmonės Europoje ir už jos ribų. Mes šiandien aptarinėjame e, Europos vidaus saugumo strategiją, kurios tikslas yra apginti žmonių gyvybės. Taigi, Džiugu, kad komisija ketina e, parengti komunikatą, kuriame bus kalbama apie tai, kad e, siekiant užtikrinti saugumą yra itin e, svarbi kova su terorizmu. Na, dabar kyla įvairių grėsmių iš teroristų. Ir um, šiuo atžvilgiu mm, norėčiau pasakyti, kad nepritariu rezoliucijos projekte esančiam 12 punkte, kur yra sakoma, kad tik tai e, tam tikri e, tam tikrų judėjimų veiksmai turėtų būti tyriami e, Europos Sąjungoje, tai yra krašt, kraštutinių dešiniųjų veiksmai, o kaip kraštutinių kairiųjų. Aš manau, kad teroristai laikosi tik tai vienos ideologijos, tai yra baimės ir gazdinimo Ir siekiant efektyviau kovoti su terorizmu, reikia geriau apmokyti mūsų e, policininkus, e, kitus susijusius asmenius, kurie kovoja su terorizmu. Ir kalbant apie 2015 metų, 2020 metų vidaus saugumo strategiją, E, komisija turi įtraukti tokius veiksmus, kurie pateisintų mūsų ES piliečių lūkesčius. Dėkoju. Ačiū, Teresa. Um, pagal procedūrą prašau žodžio. Yra vienas kolega paprašęs žodžio. Pane Vojtova, suteiksiu Jums žodį vienai minutiai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 Vidaus saugumo stiprinimas ES ir kova su nus, organizuotu nusikalstamumu, mano nuomonė, yra didžiausiai iššūkiai tenkantis ES institucijom. Šiandien sveikinu naujus e, teisės aktus e, skirtus veiksmingesniam e, pajamų iš nusikalstamumo konfiskavimui, taip pat aktus skirtus prokstamosiom medžiagom, tačiau vis dėlto svarbiausias pasiekimas tai Atlaso programa. Čia E, numatomas finansavimas e, mokymams skirtiems kovai e, su, su terorizmu. Manau, jog ir toliau turėtumėm remti bendradarbiavimą tarp nacionalinių kovos su kibernetiniais nusikaltimais Turėtume remti tokius centrus ir tai turėtų padėti keistis gerąją praktiką. Ačiū. Diskusijom baigti, suteiksiu žodį komisijos nariui, kad jis atsakytų į klausimą, kad e, komisijos narys galėtų pakomentuoti visus anksčiau kalbėjus. Pirmininkė, norėčiau padėkoti e, parlamento nariams, ypač ponai Lopės Aguilar, už tai, kad e, buvo surinktos šios svarbios diskusijos dėl vidaus saugumo strategijos. Ačiū už visas išvalgas, konkrečius pasiūlymus. Galiu tik tai pritarti ponui Papa Nikolau, kad e, didesnės e, vidaus saugumas reikalauja daugiau bendradarbiavimo solidarumo ES. Buvo e, kelta klausimų diskusijose ir norint juos atsakyti reikėtų geriau įvertinti dabartinę praktiką ir incidentus. Vis dėlto manau, kad šios diskusijos e, buvo labai e, svarbi dalis darbo ES gyveninant Stokholmo programas, kuriant e, atvirą ir saugią Europą, tarnaujančią ir apsaugančią Europos piliečius. Ačiū komisijos nariui. Gavome vieną rezoliucijos projektą diskusijom baigti, kurias dabar ir baigėme. Primenu, jog balsuojama bus rytoj vidudienį. Toliau liko Paskutinis šios ilgos dienos darbo tvarkės klausimas.